prisidėjo prie šio naudingo ir įkapenčio pranešimo parengimo ir atsiprašyti, kad ponas Dali negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Dėkuoju, Dėkuoju komisijos nariui. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Balsuosime rytoj dėl šio dokumento e, rytoj. Toliau periname prie pono Galo parengto dokumento dėl intelektinės nusavybės teisų įgyventinimo vidaus rinkoje. Ir pirmiausia, suteikiu žodį pranešėjai. pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, Europos parlamentas turėtų pasinaudoti galimybę ir balsuoti dėl šios savos iniciatyvos pranešimo. Tai yra ne tik, ne, ne, ne tik mano vienos pranešimas, tai yra daugybės kompromisų rezultatas. Jau daugiau nei dešimt metų mes visose savo teisės aktuose kartojame, kad Europos ekonomika turėtų būti žiniomis grindžiama ekonomika. Taigi galiausiai turime kažką daryti, turime išnaudoti skaitmeninę darbo tvarkę. 7 procentai ES BVP ir 14 milijonų darbo vietų gali sukurti ši sritis, šis sektorius. Todėl mes turime išsaugoti e, šį sektorių, nes kitaip jisai iš, išnyks. Tačiau kokias priemonės mes e, galime pasiūlyti, kokias priemonė, kokiamis priemonėmis mes galėtume paskatinti intelektualinį darbą dirbančius žmonės jį ir toliau dirbti. Kaip galėtume atsidėkoti savo intelektualams, savo mokslininkams, savo inži inžinieriams, kaip galėtume padėti ir toliau vystyti e, pažangę ir naujovėmis grįstą e, ekonomiką. Kaip galėtume paskatinti jaunus žmonės e, kurti naujoviškas verslo idėjas atsakymas yra vienintelis - tai yra intelektinės nuosavybės teisų apsauga. Visi pritarėme tam, kad intelektinės nuosavybės e, teisės turi būti ginamos. Tačiau, kalbant apie internetą, e, kai kurie iš mūsų pamiršta šitas nuostatas Kai kurie iš mūsų pamiršo, kad taip pat ir visos vertybės, kurios yra e, parduodamos internete, tai yra muzika, e, internetiniai žaidimai, programinė įranga, filmai ir panašiai taip pat turėtų būti e, apsaugoti. Intelektinės nuosavybės teisės negali būti pamirštamos internete. Mes turime užtikrinti visiems ES piliečiams prieiga prie interneto. E, tai yra visų piliečių teisė, tačiau kita vertus taip pat turėtume internetą panaudoti tam, kad galėtume apsaugoti intelektinės nuosavybės teises nes kitaip internetas taps e, nevaldomomis džiunglėmis ir ten galios stipresniojo teisė. Ar iš tiesų mes to siekiame, ar mes norime, kad, kad E, naujovėmis gristi kūrybiniai sektoriai e, žlugtų, kad visos e, vertybės internete būtų siūlomos nemokamais. Jeigu mes to siekiame, tai tuomet mes esame demagogai ir populistai, o galbūt mes vis tik sugebėsime pamastyti apie dabar egzistuojančią situaciją ir kažką padaryti. Aš užduodu šiuos retorinius klausimus dėl to, kad šio pranešimo tikslas yra pasiūsti aišku signalą komisijai. Taigi, ar mes es, ar mes sugebėsime atsisakyti savo populistinių refleksų ir ar galėsime dirbti bendrojo intereso labui. Nepalikime komisijai kūrybinio sektoriaus darbuotojų likimų. E, mes visi atsakingi už to sektoriaus išlikimą. Dėkoju. Um... Dėkoju. Dabar perinim prie spontaniškų pasisakymų. Aš galėsiu leisti pasisakyti tik tai penkiems kolegoms. Kai kas iš tų, kas, nu, kas paprašė žodžio, jau kalbėjo anksčiau svarstytų klausimų. Todėl leisiu kalbėti ponui Pijota, ponui Boris, atsiprašau, ponas Inčių, ponas, ponui Manders, poniai Lichtenberger ir ponui Ehrenhauser. Taigi, pirmiausia, sutikiu žodį ponui Boris. Prašau. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Pani Galo tego. Gerbėjai ponai ir ponios, aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą ir e, labai nuseklų pranešimą kuris dar kartą patvirtina, kad ES nori apsaugoti intelektinės nusavybės teisės. Ir akivaizdu, kad mes ne vien kalbame, bet ir darome tai, ką pasakome. Jei pažvelgsime skaitminę darbo tvarkę, pamatysime, kad Dažnai joje yra numatyti labai naudingų, vertingų priemonių. Šis dokumentas yra gerai subalansuotas, yra labai nuseklus ir galima tik tai pasidžiaugti, kad e, jame nėra griežtai labai e, apibrėžima, kas yra piratavimas, o kas yra prekių klastojimas. Griežtų formuluočių reikėtų e, vengti, kadangi labai dažnai žmonės tiesiog nesupranta, uh, kad jie užsima netinkamą veiklą, nes piratavimo savokoje gali būti labai plati. Turime saugoti autorių teisės taip, kad skatintume juos kurti. Ir kartu negalime pamiršti ir apie vartotojus, ir apie jų teisę gauti norimės prekes už prieinamą kainą. Viskas būtų aišku. Ir apie tai ir kalbam pranešime, ir, dėkuoju, ir džiaugiuosi, kad jame daug kalbam apie pagrindinės uh, e, la, teisės. Big. Dėkoju. Aš papildomai dar suteiksiu žodį ponui Rūbik, ponui Engstromui ir poniai Roitovai dėl to, kad Imko pranešime ji rengė pranešimą. Taigi būsiu lankstesnis, e, bet prašom laikytis vienos minutės. Dabar ponas Enčių raportul în dezbatere este binevenit și se încadrează inițiativei generale a parlamentului european. Dėkoju, pirmininkė. Tai sveikintinas pranešimas. Jis yra e, Europos parlamento iniciatyvos e, stiprinti intelektinės nusavybės teisės bendro integruoto požiūrio dalis. Norėčiau paminėti keletą aspektų, kurie galėjo būti įtraukti į šį pranešimą. Visų pirma, reikėtų aiškiai atskirti socialinį, e, socialinį poveikį, jeigu intelektinės nusavybės teisės nėra gerbiamos. Interneto paslaugų teikėjai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 Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Pone Galo, Teisės reikalų komitete e, suvienijo visas frakcijas, nors iš pradžių diskusijos buvo labai emocingos. Mano frakcijoje taip pat vyko tos diskusijos, na, o dabar galiausiai mums pavyko pasiekti kompromiso ir atrasti tarsi tokį vidurinį kelią tarp intelektinės nusibės teisių ir tarp internetinės priekybos. Mes visi siekiame daugiau pažangos, daugiau elektroninės prekybos, daugiau vidaus rinkos, tačiau kita vertus nenorime nusavybės, tei, intelektinės nusavybės teisų apsaugos. Dėl to tikrai yra labai gaila, todėl aš norėčiau jūsų visų paprašyti dar pamastyti ir rytoj atitinkamai reaguoti per balsavimą. Mums reikia europinio požiūrio, mums reikia tam tikrų europinių alternatyvų, mums reikia tam tikrų europinių teisės aktų, kurie padėtų apsaugoti intelektinės nusavybės teises. Mums mums reikia multiteritorinių licenzijų. Šiuo metu kol kas tai dar nėra įmanoma ir dėl to yra įtakojama tolimesnė vidaus rinkos raida. Dėkuoju toliau ponė Lichtenberger, dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Nesitiktinumas, kad mes, mums nepavyko pasiekti vieningos nuomonės šio klausimu, nes mes čia maišome du skirtingus dalykus. Jeigu mes būtumėm koncentravęsi į prekių ženklų apsaugą, mums būtų pavykę pasiekti vieningos nuomonės. Tačiau jeigu čia įmaišome dar elektroninius interneto dalykus, skaitmeninius dalykus, tai vėlgi susidurėme su problemomis, nes tai nėra materialinės teisės dalykas. Taigi e, kiekviena e, baudžiamo nu, nusikalstama veika internete e, kenkia žmogaus teisėms, nes tai nėra pakankamai greitai pastebima. Tačiau kita vertus, jeigu mes kultūrinį paveldą e, e, paveldo platinimą internete jau laikome nusikalstama veika, tai tuomet mes e, nepasinaudojame tomis galimybėmis, kurias siūlo internetas kultūros raidai. Todėl mes turime ir toliau diskutuoti apie tai. Tai būtų protingiausias sprendimas. Ačiū. You, Dėkuoju, ponas Erenhauser. Pone pirmininkė, kla, kova su klastotėmis ir piratiniais produktais yra didžiulis prioritetas, tačiau nepaisant to, aš nepritarsiu šiam pranešimui, nes man kyla tos pačios abejonės, kaip ir daugeliu jaunų žmonių. E, kad mes čia tiesiog įvesime internetinę cenzūrą. Taip pat negalima e, painioti tokių savokų kaip piratavimas ir e, klastotės. E, tai nėra sinoniminės savokos. Pira, piratavimas, e, tai piratavimas, e, šios savokos vartojimas e, nusikalteliais pakeičia, pa, paverčia daugelį ES piliečių. Taip pat aš manau, kad Šiuo metu egzistuojančios struktūros labai taupiai siūlo atitinkamas priemonės problemų sprendimui. Dėkoju toliau ponas Rubikas. Pone pirmininkė, e, nuosavybė, nesvarbu ar tai yra intelektinė nuosavybė, ar yra fizinė nuosavybė, yra esminis rinkos ekonomikos dalykas, todėl yra labai svarbu, kad mes visi kartu pamastytume kaip mes e, galėtume pasiekti atitinkamų teisinių nuostatų šioje srityje. Iš tiesų, mes turime pagerinti situaciją vartotojams, kad e, jie paprasčiau galėtų naudotis internetu. Taip pat turime pagerinti galimybę e, smulkioms įmonėms gauti licenzijas. Ir taip pat reikia siekti bendrų europinių licenzijų intelektinės nuosavybės produktams mums taip pat reikia originalo kalbos kiekviena kalba yra svarb, svarbus, kultūr, svarbi kultūrinio paveldo dalis, todėl yra labai svarbu, kad būtų vieningos vis, visas kalbas saugančios licenzijos ES. Mums reikia e, tinklų sąveikos ir techninio neutralumo, kad galėtume pasinaudoti e, intelektinę nuosavybę. Taip pat mums reikia sankcijų, kurias galėtume taikyti tiems, kurie pažydžia intelektinės nuosavybės teises. Ačiū. Thank you. And now Mr. Engstrom. One minute. Žodis e, ponui Engstrom. Minutė. Dėkuoju. Pranešimas e, kelia keletą problemų, bet aš paminėsiu vieną esminę. Tai yra nenuoseklumas. Pradedama nuo to, kad e, neturime pakankamai faktų ir skaičių, kad galėtume leisti teisės aktus, tada turime kurti stebėsinos centrą, kad surinktų uh, tuos faktus, o paskui perinama prie to, kad siūlomas tam tikros teisinės priemonės ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, neturime faktų ir skaičių, kurie reikalingi mums kaip politikos formuotojams. Ir tai yra fundamentali problema. Tai yra priežastis, kodėl Europos institucijos kol kas nesėkmingai ieško tinkamas politikos šioje srityje. Tai aš pritarčiau žaliųjų socialistų ir GUE rezoliucijai, kurioje sakoma, kad pirmiausia surinkime faktus, skaičius, o tada galėsime apsispręsti, ką daryti ir leisti teisės aktus. Dėkuoju, dabar ponas Jar. Minutė. Ja die unterschiedlichen Regelungen des mit Skirtingos teisinės nuostatos, skirtingi teisiniai aktai valstybėse narėse užkerta kelią tam, kad visur vieningai būtų galima saugoti intelektinės nuosavybės teises. Taip pat e, e, neskatina naujovių ir pažangos. Taip pat e, čia vėlgi galime kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą, nes internetas tampa e, šio reiškinio tam tikrą platformą. Taigi mes turime siekti bendrų europinių veiksmų, mes turime harmonizuoti valstybių narių e, teisės aktus E, nes tik tokiu būdu galėsime užtikrinti gerą bendros rinkos veikimą. Dėkoju pranešėjai, kad ji palėtė šią svarbę temą ir tikiuosi, kad mes dar ateityje dažnai grįšime prie šio klausimo. Ačiū. Finally, Dėkoju. Paskutinė pasakys ponia Roitova. Ačiū ponia pirmininkė. Kaip IMKO komiteto nuomonės autorė Aš turiu pasakyti, kad esu nusivylusi, kad ponė Galo neatsižvelgia į mūsų rekomendacijas. Tuo tarpu, reaguodama į mano reikalavimus, Europos komisija patvirtino, kad mano pasiūlymas dėl Europos sertifikavimo ženklo bus įgyvendintas jau kitais metais. Dėkoju už tai. Mums reikia kovoti su falsifikuotomis prekėmis, ypatingai iš Azijos. Ta pabrėžia ir pranešimas. Tačiau gaila, kad tarp e, parlamentarų iškilo daug nesutarimų dėl uh, autorių teisėmis saugomų darbų persisintimo internetu. Deja, e, autorių teisė nėra tinkamai subalansuota. Iš vienos pusės labai sunku apsaugoti autorių teisės, Atvirkščiai e, autorių teisėjų agentūros yra labiau apgin, apginamos negu kad patys autoriai. Dėkoju. Kolegos, esu įsitikinęs, kad komisija gali patenkinti visus, todėl žodis poniui Barnie. Dėkoju, pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė, aš visuomet su dideliu susidomėjimu klausiausi Europos parlamento e, narių nuomonės. Uh, Komisijai reikia jūsų diagnozės, jūsų pasiūlymų ir todėl aš jums dėkoju, dėkoju nuširdžiai. Dėkoju ponė Galio bei iki parlamento nariams, kurie parėmė šį pranešimą, prie jo prisidėjo. Nesame kalbama apie nu, intelektinės nusibės teisų stiprinimą bei apsaugą. Apie šias teisės kalbame labai dažnai ir tai yra normalu. Tačiau aš vis dėlto manau, kad e, šis dokumentas sugebėjo suderinti įvairių subjektų interesus. Ponas Boris ir ponas Rubik pasakė iš tikrųjų, kad stiprinant intelektinės nusavybės teisų apsaugą būtina yra skatinti naujoves bei kurti papildomas naujo vietas. Mes e, turėtume kalbėti ne vien apie tai, kad būtina tinkamai atlyginti už kūrybinį darbą, ar tai būtų pramoninė ar meninė kūryba. Tai yra kur kas platesnis klausimas. Mes, jis yra susijęs su demokratija. Pagalvokite, pavyzdžiui, apie žurnalistų darbą. Ir už šį darbą reikia tinkamai atlyginti. Šiame pranešime kalbama ir apie sveikatos problemas. nes mes žinome, kad suklastotos prekes gali būti žalingos sveikatai. Taigi, ponios ir ponai, aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Europos komisija yra pasirengusi tamprai dirbti su visomis Europos parlamento frakcijomis tam, kad mes efektyviau kovotume su piratavimu bei prekių klastojimu. Komisija ir toliau kovos su intelektinės nusivybės teisų pažeidimais, pasinaudodama teisės aktais antrinės teisės aktais bei visomis kitomis priemonėmis. Svarbu pabrėžti, kad mūsų priemonės turi būti pozityvios. Tai yra nukreiptos į uh, gerų pavyzdžių skatinimą. Dar vienas svarbus yra dalyka, dalykas yra vartotojų informuotumas. Uh, Kaip ir sakė ponia Link, uh, e, Ekstrom, labai svarbu yra jaunim, jaun, jaunimui išaiškinti, ką reiškia prekės klastojimas, ką reiškia piratavimas. Tai bus svarbu ir mūsų visamai, visuomeniai, ir verslui. Apie tai kalbėjo keli parlamento nariai. Komisija ir toliau skirs ypatingą dėmesį stebėsinos centro darbui 2009 metų e, komunikate mes kalbėjome apie geresnį šio centro administravimą bei geresnį bendrą uh, e, dialogą su juo. Piratavimas, prekių klastojimas, daugybė problemų. Aš ketinu pateikti veiksmų planą, kuriame bus kalbama apie priemonės skirtas naujovėms, inovacijoms skatinti mokymams stiprinti. Sugrįžtamas prie stebėsinos centro, norėčiau priminti, kad teismų plane bus, bus taip pat numatytos tam tikros priemonės skirtos būtent šio centro darbui tobulinti. Visos šios priemonės bus taikomos atsižvelgiant į visas uh, kitas um, Europos politikos rytis bei gerbent pagrindinės žmogaus teisės bei laisvės. Pone Beržė, pone Beržė norėčiau pasakyti, kad mes nenorime kriminalizuoti jaunimo. Tikrai to nenorime. Komisija šiuo metu rengia uh, 2004 metų direktyvos peržiūra. O poniai galo pranešėjai norėčiau pasakyti, kad atsižvelgdami jos parengtą pranešimą mes parengsime direktyvos pakeitimus tam, kad sustiprintume intelektinės nusivybės e, teisų apsaugą visoje Europoje. Dėkuoju. Thank you, Dėkuoju komisijos nariui. Pranešimas, jūsų pasisakymas sutiktas labai teigiamai. E, dėkoju pranešimo autoriai. Balsuosime rytoj 12 val. Dabar pereiname prie pono Ferreros pranešimo dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Suteikiu žodį pranešiui, ponas Ferrero. Žodis jums keturioms minutėms.